Dabar pereiname prie 20 darbo atverkės klausimo, tai yra pirmininko pranešimai. Pirmiausia, pranešėjų paskirimas. Tarybos sprendimas, pagal kurį Austrija ir Rumunija gauna teisę priimti Peru stojimą į Hagos konvenciją. Ten yra e, sprendžiami vaikų grobimo klausimai. Ponas Džambatski bus pranešėjęs. Toliau. Hagos konvencija, tarptautiniai vaikų grobimo aspektai, šis pranešimas taip pat skiriamas panui Džambaskė. Ketvirtasis pranešimas susijęs su Hagos konvencija ir civiliniais aspektais. Atsiprašo pirmininkas, tai jau paminėjau. Penktasis jurisdikcijos pripažinimo klausimai e, šeimos teisės srityje ponas Vievka. Įgyvendinimo ataskaita. E, komisijos ataskaita tarybai dėl aplinkosauginės atsakomybės dėl, e, aplink, dėl žalos aplinkai prevencijos, pane Ferrara. O toliau trečiosios šalis, kurių piliečiai privalo turėti vizas, kai kerta išorės sienas. Ir tos šalis, kuriams netaikoma išimtis, pažiūrėjau, Ukraina, tai čia pranešė bus pane Hautala. Darbuotojų apsaugos pranešimas dėl radiacijos rizikos ir karcinogeninių e, medžiagų bei mutagenų rizikos e, ponus Krizogonos. E, keleivių laivų pranešimas ir saugumo reikalavimai ponė Beržeron. Bendradarbiavimas tarp nacionalinių institucijų, nesakingų už vartotojų apsaugą, ponas Hrizogonas. Toliau geoblokavimo klausimai ir kitos diskriminacijos formos dėl vartotojų taut, e, pilietybės dar kol kas nėra pavardės šeštas. JAV ir ES susitarimas dėl asmens duomenų apsaugos susijusios su e, tyrimu ir e, būdžiamuoju persekiojimu e, ponas Džambaskė. Susitarimas tarp ES ir Kanados vyriausybės dėl konkurencijos teisės taikymo ponas Lebreton bendra parlamento darbos taisyklių peržiūra. Čia aš būsiu pranešėjęs. Tam tikrų nuostatų koordinavimas, e, kurios yra, e, kol kas nėra dar paskirtas APP e pranešėjas ir galiausiai ES piliečių prieigos prie vaistų gerinimas ponus Durano. Toliau. Koordinatoriai e, sutarė, kad e, reikia organizuoti e, susitikimą su pilietinė visuomenė per kitą susitikimą. Be to buvo atliktas tyrimas. Čia reikia nagrinėti ekologinio projektavimo direktyvą ir vartotojų pardavimų direktyvą. Tokie pranešimai. A, 21 klausimas, ponia Hautala yra pranešėja, ji paprašė atidėti balsavimą dėl šio klausimo iki rugsėjo mėnesio, taigi balsavimas atidedamas. A, dabar 22 klausimas. profesinių kvalifikacijų vidaus laivybos srityje pripažinimas. Čia vyks elektroninis balsavimas. So, amendment 24 has been withdrawn. 24 pakeitimas buvo atsiimtas. 25 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 26, 27, 28 pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 29. Kas už? Prieš? Susilaiko? Reikia pasitikrinti. Balsuokime elektroniniu būdu. 29 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 30 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. It has been rejected. Atmesta. 31. Kas už? Prieš. Susilaiko. Dar kartelį pasitikrinkime. Man atrodo, kad buvo atmesta. Yes. <laughs> it has been. It has... Taip, atmesta. 32. Kas už? Prieš. Vėl pasitikrinkime. Yes. <laughs> um, rejected. Atmesta. 33. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Antras. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Trečias ir 37. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 38 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 39 už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko atmesta. 41 kas už, prieš prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. 45. Už, prieš, susilaiko, priimta. 46, 47, 48, kas už, prieš, susilaiko, Atmesta. 49 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 50 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 51 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 52 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 8 ir 53 už, prieš, susilaiko, priimta. 54 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Atmesta. 55 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 57 už, prieš, susilaiko, priimta. 58 už, prieš, susilaiko, priimta. 59 ir 60 už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, priimta. 9 ir 62 už, prieš, susilaiko, priimta. 63 už, prieš, susilaiko, priimta. 10 už, prieš, turime pastikrinti. Okay, adopted. Uh, 11 in... Priimta. 11 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 65 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 66 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 67 už. Prieš susilaiko, atmesta, 68 už, prieš, susilaiko, atmesta, 69 už, prieš, susilaiko, atmesta, 70 už, prieš, susilaiko, atmesta, 71 už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 už, prieš, susilaiko, atmesta. 15 už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 22. Už, prieš, susilaiko, priimta. 23. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo.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 Ekstrateritorinis e, teisės aktų taikymas. Teisės aktų, kurie priimti trečiose šalise. Uh, so Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Priimta. Sveikinu, ponė Ferrara. Tai tiek. Dėl balsavimo. Ačiū. O dabar. Prie 24 klausimo tai yra klausimas. colleagues, we continue. Taigi, kolegos, dabar periname prie kelių eismo įvykių senaties terminų. Dabartinė padėtis ir ateities perspektyvos. Norėčiau paprašyti visų salėje laikytis tylos. Thank you very much. Uh, like to... Uh, Norėčiau dabar atsiprašyti už tai, kad uh, taip uh, vėluojame. Noriu atsiprašyti kalbėtojų. Tiesiog negalėjome išvengti to vėlavimo. Man labai malonu pasveikinti kalbėtojus. Mūsų komitetas organizavo šį klausimą Man asmeniškai ši tema yra labai įdomi. Aš esu pranešėjęs šią temą. Taigi, man iš ties įdomu išgirsti, ką jūs pasakysite. Senaties terminai. Čia taisyklės prašymų yra labai skirtingos. Yra numatomi tie senaties terminai, po kurių jau laikoma, kad e, užginčiamas nebegalioja. Bet kitose šalise yra numatomas laikotarpis, e, po kurio vis dėlto tas ginčas nėra nutraukiamas egzistuoja skirtingi senaties terminai ir laiko prasme. Ir e, pavyzdžiui, kai kalbame apie nepilnamečius bei žmonės su negale, skiriasi ir galimybė apriboti arba sustabdyti senaties terminus. Tam, kad e, būtų pateiktas ieškinys, reikia laikytis valstybės narės įstatymo, kur įvyko avarija. E, čia vadovavimas Romos reglamentu ir 15 jo straipsniu. Nacionalinės senaties terminų taisyklės gali būti labai sudėtingos ir labai dažnai aukoms tos taisyklės nėra žinomos, kai jie keliauja, pažiūrėjau, kitose šalise. Turint tai omenyje ir tai, kad egzistuoja skirtingi senaties terminų teisės aktai, gali nukentėti aukos ir e, dėl to nėra teisingai e, laikomasi jų teisių, bet to nėra laiku išsprendžiamas ginčas ir e, nėra numatoma to numatomas protingas kompensavimas. Mes jau spalio mėnesį esame apie tai diskutavę ir žinome, kad e, dr. Ženi Papetas ir e, Marko Bona jau yra pateikę šiek tiek informacijos. Jie atliko tyrimą, kurio metu buvo siekiama pasižiūrėti, kokia yra pridėtinė vertė šioje srityje ES. Šiandieną mes e, išvysime šio tyrimo galutinių rezultatų vaizdo įrašą. Be to e, bus e, paaiškinta, e, kaipgi EV yra vertinama ta pridėtinė vertė. Šio klausimo tikslas yra leisti Europos parlamento nariam ir suinteresuotams šalims padiskutuoti apie tas nacionalinės senaties terminų nuostatas tuo atveju, kai įvyksta avarijos kitoje šalyje. Mes čia Matėme ir draudimo įmonės, ir komisijos atstovus, ir tyrėjus, taigi jie visi prisidės prie šių diskusijų. Prieš perdodamas žodį kalbėtojams noriu pasakyti, kad klausimas yra transliuojamas internetu. Visi kalbėtojų pasisakymai bus įrašomi. Dabar suteiksiu žodį ponui Filip Mead Jis yra Anglijos ir Velso akademinės organizacijos narys ir mm, organizacijos, kurie vienyje asmens sužeidimų klausimų specialistus. Buvo parengti keli pozicijų dokumentai apie senaties terminus e, kelių eismo įvykių atveju. Pone Mid. Kadangi mes taip vėluojame, tai norėčiau paprašyti pasisakyti tik 10 minučių. Ačiū. Labas rytas, dar taip iš tikrųjų dar yra rytas. Be abejo, po to, kas įvyko birželio 23 dieną, aš nenorėčiau pateikti jums Britanijos perspektyvos mes galime pasakyti, išgyvename stresą po to, kai patyrėme traumą, nes būtent kaip traumą aš apibūdinčiau referendumo rezultatus. Ir ta pozicija, kurią aš pristatysiu šiandien, atspindi Europinės fizinio asmenų interesų teisininkų organizacijos poziciją, taigi jie atspindinė Britanijos poziciją, bet ji yra pagrįsta fizinių asmenų interesų teisininkų, kurie užsijama labai dažnai eismo įvykiais nuomonę. Aš parengiau dokumentą ir jį jums ir pristatysiu ir tikiuosi, kad aš sugebėsiu tilpti į man skirtas 10 minučių. Aš manau, kad reikia pirmiausia paminėti bendrą kontekstą ir atsižvelgti į padarytą pažangą teisės srityje. Ta pažanga yra kodifikuota direktyvoje 2009-103-EB. E, Šioje direktyvoje yra nurodytos minimaliosios būtinosios e, sąlygos, kurios yra taikomos e, civilinės atsakomybės draudimui. Mums apie tai yra žinoma. Trys svarbus dalykai, mano galva, ir kuriuos mes turėtume ir išplėtoti, tai yra labai svarbus principas. Uh, kuris užtikrina, kad visi su visais nukentėjusiais būtų elgiama vienodai ir jiems būtų suteikta vienoda apsauga. Taip pat yra numatyta minimali mm, minimalus draudimas, minimalus draudimo reikalavimai, tam, kad būtų atlyginta visa žala nukentėjusiai šaliai. Be to galima pateikti tiesioginį ieškinį, tiesioginį reikalavimą draudikų ir tai ir yra visoje teisė, Europoje galiojanti šiuo metu teisė. Be to galioja taip pat teisė pranešti apie pareiškimą tai įstaigai, kuri nagrinėja tą pareiškimą pareiškėjo šalyje, naudojant teisę, su kuria pareiškėjas yra susipažinęs. Ir mes matome, kad e, žalos atlyginimo sistema buvo, galima sakyti, eksportuota e, į pareiškėjo gyvenamosios vietos šalį. Ir galima iš tikrųjų teikti e, tiesioginius reikalavimus atlyginti žalą. Ir šiandien galima jau teikti ieškinius tam teismui, ku, toje šalyje, kurio gyvena pareiškėjas bet e, Bet lab, dažnai daug kas priklauso nuo to, kuri e, teisė yra taikoma. Tai gali būti tos šalies, kurioje įvyko e, eismo įvykis. E, Arba tai gali būti teisė, kuri pagal Romos reglamento 18 straipsnį būtų įvykio šalies teisė. Taigi viena, viena vertus mes turime kodifikuotą direktyvą, kuri nustato standartus, išdė, e, yra pagrįsta tam tikrais principais ir numa, apsaugo nukentėjusiuosius ir taip pat nustato da, pareiškėjų teisę da, pateikti e, e, reikalavimą savo šalyje. Uh, Tačiau realiai, realiame gyvenime e, kalbama yra taikytina, byloje taikytina teisė ir dažnai dėl to iškyla problemų tiek pareiškėjams, tiek teisininkams, tiek jų teisininkams. Mums atrodo, kad tai čia egzistuoja kliūtis, kuri trūdo žmonėms pasinaudoti teisingumu, nes yra neaišku, kokios taisyklės turi būti taikomos Dėl to kartais ieškiniai nėra pateikiami, dėl to, arba jie nėra patenkinami dėl to, kad jie pateikiami per vėlai, arba dažnai manoma, kad da, da, jau suėjo terminas ieškiniui pateikti. Taip yra dėl to, kad vienos šalies teisininkai neišmano kitų šalių jurisdikcijos. Be to problemos iškyla ir dėl to, kad galiojo skirtingi senaties terminai, pažiūrėjau, vienerių metų Ispanijoje, dešimties Prancūzijoje. Be to, Junktinė karalystėje, pavyzdžiui, galima pratesti senaties terminą, o kitur to negalima. Taip pat skiriasi ir tas laikas, nuo kurio yra pradedamas skaičiuoti senaties terminas, kai kur tai gali būti, pavyzdžiui, laikas, kai žmogus pasveiksta po patirtų traumų Be to, skirtingai traktuojami yra asmenys, kurie turi da, da, kurie da, dėl įvairių priežasčių ir nėra veiksnus teisinė prasme. Taigi egzistuoja nemažai įvairių skirtumų. Ir taisyklės yra sudėtingos. Ir dėl to kyla įvairių interpretacijų ir tai ypač kenkia e, pažeidžiamioms e, grupėms, tai yra vaikams, nepilnamečiams ir neveiksniems asmen, asmenims. Dėl to da, jie susiduria su tam tikra diskriminacija, norėdami pa, užsitikrinti teisingumą. Pavyzdžiui, pa, mes žinome, kad jungtinėje karalystėje da, vaiko teisės yra gerai ginamos, bet kartai, bet būna taip, kad e, kai e, pateikiami yra ieškiniai vaikų vardu, tuomet iškyla kitų pro, e, problemų ir iškyla taip pat ir a, tokie šalutiniai ieškiniai ir šalutinės a, teisinės procedūros. Pareiškėjo teisininkai dažniausia da, turi da, taip pat kreiptis į kitus specialistus e, paaiškinimų dėl to, kokios taisyklės galioja kitose šalyse ir tai be abejo kainuoja gan brangiai. Be to, e, iš savo patirties aš galiu pasakyti, kad pareiškėjų teisė, teisininkams kartais e, atrodo, kad gal jau suėjo senaties terminas kokiam nors ieškinui Ir jie gali atsisakyti ieškinio, nes tiesiog nežinau, kad galima būtų tęsti jo nagrinėjimą. Ir dėl to neužtikrinamas yra teisingumas, kaip minėjau, teisininkai kartais atsisako kai kurių pareiž... reikalavimų ir tai savaime jau, yra, jau kelia problemų. Senaties terminas egzistuoja ir jam yra taikomos tam tikros taisyklės ir tai yra e, mūsų viešosios teisės e, vienas iš principų. Tai reiškia, kad ieškinį galima pateikti iki tam tikro e, termino. Kokia yra dabar galiojanti ES sistema? Na kągi mes turime teisę pateikti tiesioginį ieškinį draudikui Tačiau mes neturime bendros ES politikos, kuri užtikrintų vienodą prieigą prie teisingumo. Dažniausia e, šios dalykus nustato nacionaliniai teisynai. Bet to tais atvejais, kai yra. E, Bet to žinome, kad precedento teisė jau yra, jau galima būtų tai ir čia nustatyti bendras taisyklės kodifikuota direktyva užtikrina geresnę prieigą prie teisingumo, tačiau ji neapsaugo vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių nuo galimos uh, žalos. Kodėl da, e, A rinkos draudikai ir išmokų mokėtojai negalėtų uh, apsaugoti nukentėjusiųjų tais atvejais, kai, pavyzdžiui, ieškiniai patikimi laikų e, nukentėjusio e, asmens gyvenamosios vietos valstybėje. Kodėl A rinkos draudikai turi turėti konkurencingą pranašumą arba, pavyzdžiui, kodėl A rinkos e, teritorijoje įvykusių įvykių nukentėjusiai asmenys patiria uh, Um, susiduria su sunkumais ir yra savotiškai diskriminuojami. Bet to taip pat galima ir klausti, kodėl atsitinka taip pat, pavyzdžiui, vienoje, uh, dviejose skirtingose šalyse veikite tą patį draudimo įmonę, naudojasi skirtingais teisiniais režimais. Taigi, galvodami apie bendrą rinką, galima pasakyti, kad čia iškraipoma yra sąžininga konkurencija ir čia yra tokių šiokių tokių anomalijų. Lygiai taip pat nėra užtikrinta vienoda nukentėjusių asmenų apsauga dėl skirtingų senaties terminų. Bet to atsižvelgiant į tai, kad nukentėjusioji šalis gali pateikti ieškinį e, draudikui, ši sistema jau galiojo, toks, e, tokie teisai taikomi visoje Europos Sąjungoje ir todėl mes manome, kad e, reikėtų suderinti ir kitas su šiuo klausimu sus, susijusius aspektus. Aš manau, kad sugebėjau per dešimt minučių viską išdėstyti. Dėkoju už jūsų pristatymą. Now, uh... Dabar norėčiau uh, pakalbėti apie draudikų ir aukų situaciją. Ir čia norėčiau pakviesti pona Nikola Žanmar, kuris atsakingas uh, General Insurance and Microeconomics Insurance Europos agentūroje. Ir taip pat antras mūsų prelegentas yra ponas Cohen van Wonterghem. Jis yra Europos uh, aut nukentėjusių kelyje aukų tėvų asociacijos atstovas. Atsiprašau, jeigu jūsų ne visai gerai pavardės ištariau, gerbiami mūsų svečiai. Taigi pirmiausia žodis ponui Žanmar. Dėkui, dėkui gerbiamas ponė Svoboda už tai, kad m, mm, galime mes šiandien dalyvauti šiame e, klausime skirtame senaties laikotarpiams, kai kalbame apie e, avarijas keliuose. Mūsų agentūra atstovauja 95 procentam tokio pobūdžio draudimo agentūrų ir galime kalbėti viso sektoriaus vardu. Mes esame suinteresuoti dalyvauti visose diskusijose, kuriuos mm, e, vyksta šią temą. Mes norime užtikrinti, kad avarijų mm, keliuose aukos būtų tinkamai apsaugotos. Pradėsiu savo pristatymą, pirmiausia pristatydamas Motel Interest – mūsų įmonę ir taikomus įstatymus ir po to pakalbėsiu apie senaties terminą, problemas ir galimus jų sprendimus ir taip pat pakalbėsiu apie informacijos teikimą ir harmonizavimą. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie ES teisinę sąrangą. Yra direktyva kurios tikslas yra užtikrinti, kad e, avarijų keliuose aukos visoje ES būtų tinkamai apsaugotos. Ir yra atitinkama direktyva, kuri 2009 metais buvo primta. Ir ši direktyva taip pat prisideda, aišku, ir laisvo žmonių ir prie laisvo žmonių judėjimo užtikrinimo. Pagrindinės direktyvos nuostatos reikalauja, kad visi automobiliai, visos transporto priemonės ES būtų apdraustos civilinė atsakomybė. Ir yra taip pat nemažai nuostatų dėl kompensacijos avarijų aukoms ir dėl galimybės tokiomis kompensacijomis pasinaudoti. Pavyzdžiui, šios nuostatos apima tai, kad turi būti sukurtos atitinkamos nacionalinės struktūros, kur galima kreiptis dėl tokių kompensacijų ir atitinkamai numato prievolę e, draudikui per tris mėnesius e, nukentėjusiai šaliai po mm, žalos prašymo pateikimo. Uh, kompensaciją sumokėti ir aukos gali pateikti tokį kompensacijos prašymą savo valstybėje narėje, o ne toje valstybėje narėje, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, kurioje įvyko avarija. Dabar norėčiau um, savo įmonės poziciją išdėstyti dėl senaties termino, kai kalbame apie avarijas keliuose. Ir noriu pasakyti, kad komisija vykdė 8 ir, 9, ir 12 metais konsultacijas. Ir mūsų mm, e, padėtis, mūsų nuomonė išliko tokia pati, kokią turėjome per konsultacijas bet aišku, mes esame pasirengę dalyvauti diskusijose, kalbėdami apie tą Europos parlamento užsakytą studiją skirtą kelių eismo įvykių senaties terminams. ES yra skirtingi senaties terminai ir tokių ieškinių naud, e, svarstymo terminai. Taigi, kaip tą problemą spręsti. Kai kuriuose valstybėse narėse tas senaties terminas yra pakankamai trumpas ir dėl to tarp valstybiniams ieškiniams pateikti neužtenka laiko arba asmo gali neturėti pakankamai informacijos apie kitose valstybėse narėse galiojančius įstatymus. Ar tai didelė problema, kaip dažnai tarp valstybiniuose kelių įvykiuose nukentėję e, žmonės nespėja laiku pateikti ieškinio. Turime siūlyti sprendimą, kuris būtų proporcingas esamai problemai. Pagal tą informaciją, kurią mes turime, ši problema yra gan riboto pobūdžio. 2009 metų komisijos studija rodo, kad būna atvejų, kai teismai atmeta, jie, atmeta ieškinį, nes pasibaigęs senaties terminas, tokių atvejų yra mažai. Čia citavau komisijos 9 metų tyrimą. Taigi praktiškai tik nedidelė kelių eismo įvykių dalis yra tarp valstybinio pobūdžio. Dažniausiai tie e, kelių eismo įvykiai yra nacionaliniai. O jei e, kelių eismo įvykis yra tarp valstybinis, tai tada, aišku, senaties termino išsiaiškinimą išsiaiškinimas tenka mm, nukentėjusiojo teisininkams. Bet nenorim pasakyti, kad šios problemos nėra. Jis yra tik tiek, kad e, tokių nukentėjusiųjų tarp valstybiniuose kelių eismo įvykiuose skaičius nėra didelis. Taigi reikia rasti sprendimą, kuris nekeistų iš esmės valstybių narių nacionalinių teisės sistemų. Ta rodo ir komisijos 12 metų konsultacijos. Kokie čia būtų sprendimai? 12 metų viešųjų konsultacijų metu komisija numatė dviejus sprendimo būdus. Arba teikti informaciją apie tai, kad skiriasi senaties terminai valstybėse narėse, arba reikia harmonizuoti tam tikrų senaties terminų e, tam tikras senaties terminų taisyklės, kai kalbame apie tarp valstybinius kelių eismo įvykius. Komisija pastebėjo, kad informacijos teikimui kaip problemos sprendimui buvo mm, mm skiriama mm, mm, daugiau paramos Ir tą būtų galima daryti Europos komisijos elektroninio teisingumo portale visomis kalbomis ir tuo būdu informacija nukentėjusiai gautų vienodo formato visose valstybėse narėse ir jinai būtų konkreti ir specifiška. Ir tai padėtų spręsti problemas susijusias su skirtingais senaties terminais valstybėse narėse ir leistų padėti teikti pagalbą tarptautinių kelių eismo įvykių aukoms. Kitas sprendimas, kurį pasiūlė komisija ir taip pat ir parlamentas 12 metais, tai buvo um, harmonizuoti senaties terminus tarp valstybiniams kelių eismo įvykiams, bet mūsų nuomonė tai nėra proporcingas sprendimas, nes praktiškai nebus lengva uh, tas taisyklės harmonizuoti, tai bus labai sudėtinga. sudėtinga, nes senaties terminų mm, taisyklės valstybėse narėse siejasi su daugeliu kitų faktorių, kaip ir su ieškinių pobūdžių, e, reikalingais įrodymais, tiem ieškiniam pagrysti ir kitais dar dalykais. Taigi čia kalbame ne tik apie senaties terminą, bet jo pradžią, e, tesimasi ir pabaigą. Ir tai taip pat yra susiję ir su nacionaliniais bilinėjimosi reikalavimais. Taigi mes manome, kad e, jei bus pasirinktas sprendimas harmonizuoti e, senaties terminų e, taisyklės tarp valstybinėms kelių eismo įvykiams, tai bus kišamasi į valstybių narių nacionalinės teisės sistemas, jo lab, kad tokių tarptautinių kelių eismo įvykių skaičius nėra didelis. Taigi tikrai nereiktų tokių sudėtingų žingsnių daryti, nes jie būtų neproporcingi problemos mastui. Norėčiau dar kartą padėkoti parlamentui už šiuos klausimus, už tai, kad norima e, organizuoti diskusijas ir mes juose aktyviai esame pasirengę dalyvauti. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad Šiandien mm, studija bus paskelbta. Dėkoju. Dabar stiksiu žodį ponui Fan Fonterchem. You are excused about uh, difficulty of pronunciation of my name. Pirmininkė. Mm, aš e, atsiprašau, kad e, nekalbėsiu savo gimtają olandų kalbą, bet pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Aš esu vykdomasis direktorius asociacijos, jie, e, kuri dirba su mm, eismo įvykių aukomis. E, mm, FEVR, European Federation of Traffic Victims. Ir dabar, kad man būtų lengviau pasisakyti, toliau kalbėsiu prancūziškai. Taigi aš atstovauju FEVR, Europos federaciją, kuri mm, yra kelių eismo įvykių auko, aukoms atstovaujanti ir norėčiau pakalbėti apie senaties terminą tarp valstybiniams kelių eismo įvykiams. Ir, aišku, pakalbėti iš e, tų įvykių aukų perspektyvos, nukentėjusiųjų perspektyvos. Mūsų federacija nuo 91 metų egzistuoja, taigi e, praėjusią savaitę atšventėme sidabrinį 25 metų jubiliejų. Ši federacija yra tokia uh, organizacija vienijanti 25 regioninės organizacijas iš 17 valstybių. FEVR nariai be kita ko rūpinasi e, kelių eismo įvykių aukomis nukentėjusiais, tiek šeimomis, kurie neteko vaiko ar šeimos nario ar artimo žmogaus. Taigi mes teikiame pagalbą, emocinę, psichologinę pagalbą ir teikiame taip pat ir teisinę pagalbą bei užsiimame uh, informacijos kleidimu, kurios tikslas užtikrinti kelių eismo saugumą. Taigi norime, kad nukentėjusieji nukentėjusiojų teisės ir interesai būtų apginti. Mes veikiame įvairiais e, būdais, dalyvaujame Europos transporto saugumo taryboje, jungtinių tautų alijanse, e, kuris veikia šioje srityje ir mūsų federacija taip pat inicijavo atminimo dieną žuvusių kelių eismo įvykiuose. 2005 metais pirmą kartą jungtinės tautos tokią dieną minėjo. Mes teikiame pagalbą nacionaliniu mastu, teikiame taip pat ir europinių lygių per visą asociaciją. Siekiame, kad sužeistieji ir jų artimieji gautų reikalingą pagalbą, medicininę, teisminę ir emocinę. Nes tai iš tiesų leistų palengvinti e, tiem nukentėjusiam e, jų tiek emocinę, tiek e, kitokią naštą. Taigi šiandien aš netiek iš teisinių pozicijų noriu kalbėti, tiek noriu uh, skatinti visus rodyti empatiją e, tokiems nukentėjusiems ir kalbant apie kelių eismo įvykių senaties terminus, tai noriu pasakyti, kad labai svarbu e, siekti, kad būtų tokios taisyklės, kad e, nukentėjusiai būtų apsaugoti. iškart e, situacija po eismo įvykio. Tai yra skaudi e, būsena tiek nukentėjusiam, tiek jų šeimų nariams ir po to, kaip ir seka tas antrinis e, savęs kaltinimas. Ir čia kalbame apie tokią jautrę situaciją, jautrų laikotarpį ir jau čia galima kalbėti apie senaties terminą. Reikia nei per greitai, nei per ilgai veikti, reikia veikti tinkamų momentų. Turiu galvoje tiek draudimo įmonės, tiek kitus, kuriuo metu, kuriuo momentu reikia kreiptis, pavyzdžiui, į nukentėjusį jį ar į žuvusiojo šeimą Mm, nuostolių mm, ieškinys iškart po e, kelių eismo įvykio nėra tas dalykas, apie kurį pirmiausia nukentėjusius ar jo ar, ar žuvusios men šeima galvoja. E, draudikams e, to tinkamo momento kada galima pateikti ieškinį, nustatymas irgi yra svarbus dalykas, nes nuo to priklauso visos tolesnės procedūros. Mūsų federacija ir jos nariai mano, kad dėl senaties termino nekyla labai daug problemų. Aišku, mm, mm, viskas priklauso nuo konkrečios valstybės narės ir joje nustatytų senaties terminų taisyklių, bet labai svarbu, kad visos teisinės ir teisminės procedūros e, vyktų sklandžiai, kad žmonės nukentėjusiai nepulto savęs dėl visko kaltinti. Tie, kas dalyvauja šiuose procedūrose, teisininkai, medicinos ekspertai, teisėjai turi didelę atsakomybę. Ir galiu pasakyti, kad per pastarosius 20, 20 e, metų e, čia kažkokios ženklios pažangos nėra padaryta. Belieka tik tikėtis, kad situacija gerės. Kai kalbame apie teisminį E, kelių eismo įvykių aspektą. Tai e, pirmasis šeimos ar nukentėjusiojo susidūrimas su teisinė sistema, su teismu, su baudžiamąją teisę, baudžiamosiomis procedūromis. Senaties terminas – jei tokia savoka yra mūsų teisinėje sistemoje, tai labai svarbu formuojant ieškinį žinoti, kokia yra sistema ir kaip ieškinys turi būti pateikiamas. Ta informacija nukentėjusiai turi gauti kuo greičiau. Taigi policija, pavyzdžiui, po kelių eismo įvykio turi iškart informuoti nukentėjusiui, kokios jo teisės ir padaryti tą aiškiai ir suprantamai. Ir ta kalba, kurią asmuo supranta, turi pateikti informaciją apie senaties terminą kada jis prasideda ir kada jis baigėsi, labai nesileidžiant į detalės. Bet tokią informaciją nukentėjusysis turi gauti. Ir mes manome, kad senaties terminų reikalavimai, senaties terminai turi būti harmonizuoti tarp valstybių narių, tai leistų išvengti nemažai problemų ir tikrai būtų naudinga ES piliečiam. Ir čia nebūtų jokių biudžetinių papildomų kaštų, jei kalbėtume apie senaties terminų harmonizavimą ir būtų labai naudinga mm, nukentėjusiesiems ieškinių pateikimas ir kompensacijų prašymas. tie ieškiniai kartais nagrinėjami labai ilgai, labai ilgai po kelių eismo įvykio. Fizinius, fizinės traumas galime pastebėti, jos būna matomos, o psichinės traumos e, gali pasireikšti ir praėjus ilgam laikui po mm, įvykio ir dažnai nėra nuoga akimi matomos. Ir e, tokie psichologiniai reiškiniai, psichologinės problemos gali pasireikšti net, pažiūrėjau, po šešerių metų, po kelių eismo įvykio. Ta irgi reikia turėti galvoje. Ta. Mm žinome iš teisininkų, iš e, specialistų, taip pat ir iš akademinės visuomenės atstovų, kurie netrukus šiandien šiuose klausimuose ir pasisakys. Taigi aš manau, kad senaties e, terminus reiktų harmonizuoti ir turėti galvoje, kad e, reikia numatyti pakankamą terminą, pakankamą senaties terminą, nes įvykio pasiekmes ne visuomet iškart pasireiškia ir tas terminas turėtų būti maždaug penkerių ar šešerių metų. Uh, some... Dėkuoju, man atrodo, kad nepaisant to, kad uh, yra numatyta dabar buvo surinkti klausimų atsakymų sesiją. Aš manau, kad mes liksime klausimus ir atsakymus pabaigai, tam, kad galėtume šiek tiek pasivyti vaiką, pasivyti tvarkaraštį. Ir dabar norėčiau suteikti žodį daktarui Kristijanui Salimui, kuris pateiktų mums uh, akademinę mokslininkų perspektyvą. Daktaras Salmas dirba Europos parlamento tyrimų centre ir jis galėtų mums e, paaiškinti. kas yra uh, e, EAVA. E, dėkuoju, pirmininkė, Kadangi mes turime labai mažai laiko, aš pasiūlyčiau Jums iš karto pereiti prie video įrašo, kurį parengė Jenny Papetas. Jis yra vienas iš uh, tyrimų, kurį atliko Europos parlamento tyrimo centras autorių. Aš tik tai bendrai norėčiau Jums pasakyti, kad Europos pridėtinės verties vertinimas yra skirtas tam, kad mes įsiaiškintume ES teisės aktai uh, kurie galėtų būti priimti tose sritise, kur ES neturi kompetencijos, realiai pagerintų piliečių gyvenimą. Marko Bono ir ponas Pepetas atliko tyrimą ir aš taip pat norėčiau paprašyti jūsų adresuoti visus galimus klausimus tyrimo autoriams per sekretariatą. Aš tikiuosi, kad, mes, kad techniškai viskas yra paruošta ir kad mes galėsime dabar žiūrėti filmą. Uh, the purpose of this short video is to present the findings of the report now that the study Labas rytas, aš noriu pristatyti studijos rezultatus ir gaila, kad uh, asmeniškai negaliu dalyvauti susitikime. Uh, tyrimas buvo atliktas Anksčiau jie atliko daktaras Marko Bona ir aš pati. Ir mm, tikslas buvo suvienodinti taisyklės susijusias su tarpvalstybinėmis kelių eismo e, taisyklėmis ir pažeidimais. Kalbama apie galimybę e, laikytis vienodo laiko terminų pateikiant teismui ieškinį dėl eismo įvykio. Tam tikrose valstybėse narėse, jeigu nesilaikoma laiko terminų, e, terminas e, pateikti ieškinį praeina ir ieškinys negali būti nagrinėjamas. Tai svarbu, kadangi kalbama apie veiksmingą prieigą prie teismus. Europos Sąjungoje ne, aukos nukentėjusios eismo įvykiuose gali tiesiogiai pateikti ieškinį draudikui savo valstybės narės teisme. Tai leidžia eismo įvykių aukoms pasinaudoti galimybę vykdyti teismo procesą savo kalbą. Taisyklės, nurodančios, kokios valstybės teisė turi būti taikoma, nagrinėjant ieškinį, uh, labai dažnai nurodo eismo įvykio valstybę. Tai reiškia, kad na, ieškinį nagrinėjantis teismas gali būti priverstas taikyti kitos valstybės narės teisę, kuri nėra jam iki galo žinoma. Tai sukelia ieškovams įvairiausių nepatogumų. Pirmiausia, jeigu taisyklės, ieškinio patikimo taisyklės nėra iki galo suprantamos, tuomet e, ieškovai ne visuomet netgi gali pasinaudoti savo teise į teisingą bylos nagrinėjimą. Kartais e, e, ieškinys ir jo nagrinėjimas pertraukiamas, taikomos skirtingos taisyklės kai nukentėjusiai asmenys yra vaikai ir taip toliau. Taigi, kiekvienos valstybės narės teisėje yra atitinkamų aspektų, kuriuos e, gali žinoti tik tai specialistai. Be to, iš užsienio valstybės gali būti sudėtinga pateikti ieškinį. E, gali būti sudėtinga susisiekti su draudiku, susirinkti duomenys apie eismo įvykį, taip pat e, išversti dokumentus. Kartais e, ieškovas e, tiesiog nežino, kokios taisyklės taikomos ieškiniui ir dėl to ieškinys teikinimas. Taigi, tokių taisyklių taikymas sukuria papildomų kliūčių ieškovams jie priversti naudotis advokatų paslaugomis, patiria papildomų išlaidų ir kartais reikia taip pat sumokėti ekspertams, jeigu prašoma jų pagalbos. Mūsų tyrimas rodo, kad tokia situacija įprasta. Tokios papildomos kliūtis um, prieštarauja automobilių priemonių draudimo direktyvai, kuria siekiame suvienodinti taisyklės visoje Europos Sąjungoje. E, taisyklių suvienodinimas e, leistų Europos Sąjungos piliečiams pasinaudoti įvairiausiais pranašumais, mm, pavyzdžiui, pasinaudoti draudimu, gauti kompensacijas ir priemonės galėtų apimti tik tai tas nuostatas, kurios taikomos tarp valstybinių lygių. Atsakomybės uh, už prekes direktyva yra geras pavyzdys, kaip tokios taisyklės galėtų būti taikomos. Vienodas taisyklės turėtų apimti bendrą ketverių metų ieškinio pateikimo terminą, kuris būtų skaičiuojamas nuo žalos apskaičiavimo momento ir ieškinio pateikimo momento, kai skundas ir ieškinys pateikiamas draudikui ar žalą kompensuojančiai institucijai, jo nagrinėjimas nutraukiamas, o ieškinį, ieškinio senatis neturėtų būti ilgesnė negu pusė metų. Ir senatis neturėtų būti taikoma mažame, tuo atveju, kai nukenčia mažamečiai arba neįgalieji. Reikėtų kažkokių vienodų apribojimų visoje Europos Sąjungoje ir reikėtų numatyti vienodas taisyklės, kurios padėtų išspręsti aktualiausius nukentėjusiems kylančius klausimus ir užtikrintų vienodas sąlygas. Taipogi būtina, kad taisyklėse būtų atsižvelgta į subsidarumo ir proporcingumo principus. Draudimo pramonės atstovai taip pat e, turėtų galimybę pasinaudoti e, vienodomis taisyklėmis reikėtų remtis e, sutarties dėl profsąjungos veikimo 81 straipsnio antros dalies C punktų, kur kalbama apie vienodas sąlygas pasinaudoti teis, teisingumu. 81 straipsnis neapima jokių apribojimų dėl suvienodinamų taisyklių pobūdžio nors teisinis pagrindas e, kiekvienu atveju gali būti skirtingas, nėra jokių kliūčių valstybėms narėms integruoti skirtingas priemonės ir taisyklės, jas suvienodinant. Kaip jau minėjau, vasario mėnesį e, nes, nėra lengva skaičiuoti tokių taisyklių pridėtinę vertę, uh, Taip pat nelengva įvertinti eismo įvykių skaičių kiekvienoje valstybės jie narėje bei tokių eismo įvykių žalą. Tačiau mums pavyko paskaičiuoti tikėtiną pridėtinę vertę ir išreikšti ją pinigais. Ataskaitoje pateikti skaičiai apima eismo įvykius, kuriuose sužalojami ar miršta žmonės, bei taipogi padaroma žala turtui. E, eismo įvykiai, kur žala padaroma tik turtui, labai dažnai nėra mm, padengiami. Ir visgi net ir tokiuose eismo įvykiuose nukentėję žmonės turi turėti prieigą prie teisingumo. Uh, reikėtų mm, teikti paramą ir tiems, kurie turi taisyti savo automobilius arba pirkti naują automobilį dėl eismo įvykių. Taigi labai dažnai patirimas maždaug 16 tūkstančių eurų nuostolius, jeigu e, dėl asmens sužeidimo arba 2000 eurų nuostolis, jeigu pažeidžiama tik nuosavybė. Ir labai dažnai tiesiog žmonės atsisako savo teisės pateikti ieškinį. Maždaug e, 250 tūkstančių žmonių kasmet e, nusprendžia neteikti šį ieškinio dėl galimų apribojimų kitoje valstybėje narėje. E, kiekvienam ieškiniui kaštai gali siekti 600 eurų, o ekspertų paslaugos 300 eurų. Taigi galima sutaupyti 300 milijonų eurų kasmet, jeigu taisyklės būtų suvienodintos. Tai neapima išlaidų vertimui, papildomų teismo išlaidų dėl to, kad e, šiais klausimais kol kas duomenų nėra. Tačiau atrodo, kad galutinė pridėtinė vertė būtų dar didesnė. Uh, Taigi situacija yra labai sudėtinga, yra nemažai neiškumų įvairioms su eismo įvykiai susijusiams pusėms dėl apribojimų tarp valstybinių lygių. Taigi suvienodinimas e, taisyklių prisidėtų prie vienodų sąlygų pasinaudojant teisinę pagalbą ir būtų naudinga žmonėms visoje Europos Sąjungoje. Be to, kasmet e, šis klausimas yra aktualus e, daugybė žmonių ir taisyklių suvienodinimas padėtų sutaupyti nemažai lėšų. Aš tikiuosi, kad e, mūsų pasiūlymas pasirodys jums naudingas ir parlamentas imsis greitų veiksmų šioje srityje. Tai tiek, ačiū uždėmesi. Okay. Think... <clears throat> Dėkoju uh, daktarė Papetas už šį pranešimą. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Tikiuosi, kad uh, daktarė Georg Haiba yra tarp mūsų. Jis yra Teisingumo tarybos atstovas iš Teisingumo generalinio direktorato Europos komisijoje. Dešimt minučių jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip žinote, pagal 4 ir 15 Romos reglamento straipsnį yra numatyti senaties terminai kada galima pateikti prašymą priklausomai nuo to, kurioje valstybėje įvyko eismo įvykis. Romos antrojo reglamento taisyklės padidino aiškumą. Šiandieną privati tarptautinė teisė numato senaties terminus ir tie senaties terminai yra taikomi, kai teikiamas prašymas. Aišku, egzistuoja skirtumas tarp valstybių narių senaties terminų ir teisės aktų, dėl to atsiranda praktinių sunkumų. Ypač todėl, kad tenka susipažinti su užsienio valstybės teisės aktais. Dažnai nėra pateisinami piliečių lūkesčiai, ypač tais atvejais, kai tas taikytinas teisės aktas yra mažiau palankus negu kilmės šalies. Komisija vykdė viešasias konsultacijas ir buvo nustatyta, kad reikia didinti informatumą apie įvairių šalių teisės aktus. Būtent tai komisija ir darė. Po Europos parlamento pranešimo komisija pradėjo tyrimą 2008 metais. Ten yra numatytos politikos alternatyvos. Vyko dvi konsultacijos 2009 ir 2012 metais, tai buvo paminėta ir anksčiau. Atsakymai konsultacijų metu parodė, kokie yra konkretaus sektoriaus interesai. Draudimo e, sektoriaus e, suinteresuotos šalis e, mato, kad egzistuoja senaties termino problemos, kai vyksta eismo įvykis kitoje šalyje ir Jie mano, kad sunku yra išmatuoti, koks yra tas poveikis. Todėl draudimo atstovai mano, kad nėra būtina imtis čia kokiu nors veiksmu. Čia yra svarbu gauti teisinį patarimą laiku. Čia turėtų įsitraukti kelių eismo saugumo institucijos ir institucijos teisės atstovai tam, kad būtų teikiami pavyzdžiai, e, kokie egzistuoja skirtumai tarp senaties terminų, nes kartais aukos negauna kompensacijų. Šiaip jau e, draudikai pasisako prieš teisės aktų suderinimą. E, daugiau respondentai kalbėjo apie aukų interesus. Svarbu yra didinti informatumą apie dabartinę teisinę padėtį. Galima būtų pateikti nacionalinės lenteles, kur būtų nurodyti kiekvienos šalies senaties terminai. Po konsultacijų komisija per Europos teisminį tinklą paskelbė tas lenteles, kurios yra įtrauktos į Čestis portalą. Noriu parodyti nuorodą į tą tinklapį. Štai čia matote nuorodą į e, Justice portalą, ten ir galima rasti informaciją apie atskiras šalis. Tai yra svarbus žingsnis siekiant pagerinti situaciją, padidinti informatumą ir tai taip pat prisideda prie tikslo siekiant išvengti nepagydavimų pasiekmių tarptautinio eismo įvykių atveju. bet koks e, teisės e, akto veiksmas Europos Sąjungoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Reikėtų turėti omenyje, kad e, eismo įvykių senaties terminai negali būti vertinami atskirai. Jie sudaro bendresnį teisės aktą, pagal kurį yra reglamentuojami senaties terminai. Komisija taip pat e, susipažino su tyrimo rezultatais, kurie ką tik buvo pristatyti. Išvada yra tokia. Komisija ir toliau stebės situaciją, ypač turėdama omenyje tos veiksmus, kurių jau buvo imtasi ir atsižvelgdama į tuos įrodymus, dėl kurių gali tekti imtis papildomų veiksmų. Dėkoju. Ačiū. Jūs buvote paskutinis kalbėtojas. Todėl liko, klausimų, liko laiko klausimams ir tikiuosi atsakymams. Dabar žiūriu į narius, ar jie norėtų užduoti klausimų. O panas Libreton. Merci. Dėkui, ponia pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti visiems prelegentam, kurie atvyko į klausimą ir išsakė įdomių nuomonių. Ypač dėkoju ponui Van Bontergem. Ir ypač džiaugiuosi, kad jisai kaip Olandas kalbėjo prancūziškai. Prancūzam malonu, kad jų kalba pasirenkama, o ponas Žanmar, nors būdamas prancūzas, kalbėjo angliškai, tikrai vertėjai puikus Europos parlamente, taigi galėjote kalbėti prancūziškai. Vakar pirmą kartą komitete nebuvo vertėjų į prancūzų kalbą ir iš jos ir man teko kalbėti angliškai, tai skandalinga. Dabar grįžkime prie šios dienos temos, kuri yra rimta ir svarbi. Čia kalbame apie senaties terminus, pateikti ieškiniams kelių eismo įvykių nukentėjusiems. Yra dvi galimybės spręsti šią problemą, nes senaties terminai įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Tai pirmoji galimybė, aišku, harmonizuoti valstybių narių senaties terminų taisyklės. Ir visi čia išskyrus pona Žanmar gina šią opciją, šią galimybę. Jis atstovaudamas draudimo įmonėms mano, kad reikia rinktis kitą galimybę, tai yra nesikišti į senaties terminų harmonizavimą, o teikti informaciją nukentėjusiesiems. Galbūt prelegentai manęs nepažįsta, bet aš pasisakyčiau už didesnį informatumą o ne už e, taisyklių nustatant senaties terminą harmonizavimą. Kodėl? Ne vieną kartą buvo minėta, kad e, tos taisyklės valstybėse narėse skiriasi ir jas harmonizuoti tikrai nebus lengva, kaip minėjo ir ponas Žanmar, kuris atstovauja uh, draudimo įmonėms. Problemą galėtume spręsti mm, geriau informuodami visuomenę. Sakoma, kad taisyklių harmonizavimas leistų sutaupyti nemažai lėšų. Manęs tokie argumentai neįtikina. Negalima nuolat sakyti, kad harmonizavimas reiškia lėšų lėšų taupimą. Tikrai tarp šių dviejų dalykų negalime dėti lygybės ženklo. Subsidiarumo klausimai, kurie nuolat iškeliami, iškeliami šiandien irgi tie, kas pasisako už harmonizavimą, paminėjo subsidiarumą. Aš manau, kad būtent subsidiarumą turime iškelti tada, kai kalbame apie harmonizavimo nereikalingumą. Turime mm, tada remtis subsidiarumo principų. O užbaigdamas noriu pono Ebak, Haibach vieną sakinį pacituoti. Jisai sako, kad kai papuolame į tarp valstybinį kelių įvykį, turime turėti informaciją apie kitos valstybės narės e, teisinę sistemą. Aišku, jeigu būtų tik viena europinė teisė, tai iš pirmo žvilgsnio atrodytų viskas labai paprasta, bet kiekvienas mūsų esame savo valstybės narės pilietis ir turime laikytis jos įstatymų. Ir aš manau, kad kalbant apie kelių eismo įvykius, tai geresnis informatumas tikrai leistų išspręsti esamas problemas. O dabar koks mano klausimas būtų? Ką jūs galėtumėt pasakyti, norėdami mane įtikinti, kodėl iš tiesų reikia siekti harmonizavimo, nes, o ne mm, informuotumo didinimo. Dėkoju, ponas Adiev. Господин председател, уважаеми колеги, благодаря на експертите. Dėkoju, panė pirmininkė, gerbėjai kolegos, aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams už pateiktą išsame informaciją. Panašu, kad Europos Sąjungoje egzistuoja rimtų skirtumų galioja skirtingi senaties terminai. Kai kuriuose šalise šis terminas priklauso nuo to, ar nuo to, koks yra įvykis, apie kokį ieškinį eina kalba ir dėl to be abejo nukentėjusieji per eismo įvykius susiduria su problemomis. Jie turi veikti daugybę įvairiausių kliūčių, norėdami susilaukti teisingumo ir nukentėjusios šalis susiduria su rimta rizika, kad jiems nebus atlyginta žala. Dėl visų šių skirtumų, kurie egzistuoja dėl valstybinarių teisėje, teisė į žalos atlyginimą ir taikytina teisė Be abejo, yra dalykai, kurie yra labai aktualūs ir jie gali labai skirtis priklausomai nuo šalies. Jei uh, už įvykį atsakingos mens ir nukentėjusios šaly, š, uh, šalies gyvenamoji šalis yra ta pati, tuomet uh, yra viskas aiškiau. Kartais siūloma yra atsižvelgti į tai, kurioje šalyje buvo registruotas automobilis. Ir tuomet taikyti, ir taikyti pavyzdžiui, būtent to, tos šaly, automobilio registracijos šalies teisę. Ir man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip galima būtų šias problemas spręsti, tobulint galiojant jau dabar galiojančius teisės aktus ir pirmiausia antrąjį Romos reglamentą. Labai ačiū. Aš taip pat turiu trumpą klausimą. Mūsų komitetas yra įsteigęs darbo grupę, kuri nagrinėja robotikos ir etinių, etinius klausimus. Delavon e, pirmininkauja tai darbo grupiai. Ten buvo nagrinėjamas e, bepiločių automobilių klausimas. C politikos departamentas praėjusią savaitę paskelbė tyrimo rezultatus apie tarpvalstybinius eismo įvykius ES ir galima e, bepiločių automobilių poveikį saugumui ES. Kaip Jūs manote, ar senaties terminų suderinimas eismo įvykių atveju turėtų apimti ir bepiločius automobilius? Noriu pabrėžti, kad jau nusinešė vieną gyvybę bepilotis automobilis. Tad klausimas, mano nuomonė, tikrai aktualus. Tie, kurie norėtų atsakyti į klausimus, prašau žodis jums. Pirmininkė, gal aš pasisakysiu pirmas, kadangi pirmas ir pristačiau pranešimą. Esu Filip Myd. Pirmasis klausimas. Viskas priklauso nuo to, nuo ko pradedate. Kaip ir Brexit atveju, žmonės turi labai tvirtą poziciją ir duomenys jų neįtikins. Aš mastau už tai kaip. Tarkime, mes nusprendžiame teikti geresnį informaciją. Jungtinės karalystės pilietis, e, teikiu savo pavyzdį, nes vis dar esame ES e, piliečiai. Taigi, e, Jungtinės karalystės pilietis sužeidžiamas Ispanijoje ir yra nurodoma, kad senaties terminas yra vieneri metai. Įvykis rimtas, padaryta psichiatrinė žala ir per pirmosius metus asmuo negali priimti sprendimo teikti prašymą dėl to, kad yra labai sunkiai pažįstas psichiatrinė prasme. Po to per es tinklalapį asmo gauna įmanomą informaciją ir ten nurodyta, kad prašymas turi būti pateiktas per vienerius metus. Asmo nežino, kad prasideda senaties terminas nuo tos datos, kai yra nustatomas, nustatoma žala pagal Junktinės karalystės tvarką. Data yra skaičiuojama nuo įvykio. Be to, asmo nežino, kad e, galima sustabdyti senaties terminą, nes asmo nežinojo būdžiamosios teisės procedūrų. Vadinasi, asmo neturi pakankamai informacijos ir jis nesikreipia į teisininkus. Jis teigia, kad pasižiūrėjo į tinklalapį, ten parašyta, kad kreiptis galima per vienerius metus ir viskas, aš daugiau nieko nebegaliu padaryti, tikrai neleisiu pinigų kreipdamasis į vietos teisininką, kuris bet kuriuo atveju neišmano Ispanijos teisės, tiesiog pavėlavau. Tai štai, visos šios sritys yra aktualios. Ir labai dažnai yra profesinio aplaidumo atveju, kai asmuo tiesiog mano, kad kažkas žino, bet iš tikrųjų taip nėra. Šiek tiek žinių e, nepadeda jums pasiekti tikslo. Situacija sudėtinga. O draudikai teigia, kad sudarinti negalima, nes situacija sudėtinga. Teigiama, kad negalima čia nieko išspręsti. Ir iš tiesų vien teikiant bukletus greičiausiai rezultato nepasieksime. Čia galbūt reikėtų galvoti ne apie bendrą senaties terminų suderinimą, o apie konkrečių senaties terminų suderinimą. Būtent tai ir siūliau. Man atrodo, kad ir ponas Papitas tai siūlo. Viešosios politikos sritis nurodo, kad būtent ES lygių galima nuspręsti, kas yra tinkama bendrai rinkai. Man atrodo, kad toks sprendimas būtų proporcingas. Pagal subsidiarumo principą yra numatoma imtis atitinkamų veiksmų ir manau, kad galima rasti tokius sprendimus, kurie būtų ir subsidiarūs, ir proporcingi. Toks yra mano trumpas atsakymas. Ar jūs įtikinau, nežinau, bet taip viską pristatyčiau. Dabar netitikimai tarp Hagos ir antrojo Romos reglamento. Pritariu, kad yra tų skirtumų. Tačiau e, antrasis Romos reglamentas ir Hagos konvencija e, parodo, e, kad padėtis nėra lengva, kadangi kai kurios šalės priklauso Hagos konvencijai, kitos ne, pavyzdžiui, Junktinė karalystė nepriklauso Hagos konvencijai. Romos antrame reglamente yra reglamentuojamos e, tam tikros e, situacijos e, ir iš tiesų kartais labai sudėtingai visą tai reglamentuojama, to būtų galima atsisakyti. Kalbant apie robotinius įrenginius, tai gal nėra akivaizdu, tačiau yra įvairios įvairūs atsakomybės tipai, pavyzdžiui, civilinė atsakomybė. Ir panašią taisyklę būtų galima priimti šiuo atšilgiu. Visgi gali atrodyti, kad tradicinis režimas čia negaliotų, bet pagalvokime apie erdvę. Ten taip pat yra numatyta tam tikra atsakomybė dėl įvykių, kai susiduria palidovai ir panašiai. Yra numatytas ir specialus režimas lėktuvams ir kitoms transporto priemonėms pagal Atenų konvenciją, pavyzdžiui, yra reglamentuojama laivyba. Todėl man atrodo, kad ta robotika yra transporto sektoriaus dalis ir čia galima būtų labai protingai ir iš anksto uh, lyginant su kitomis jurisdikcijomis, tarkime, JAV, daryti pažangą ir susitarti dėl bendros sistemos, kuri būtų patvirtinta tarptautiniu lygiu. Dėkoju. Labai ačiū, ponas Žamark. Aš paprašysiu kalbėti trumpai, kadangi mes jau paprašėme vertėjų likti ilgiau, sako pirmininkas, taigi prašau kalbėti trumpai. I will uh, continue in English as it's the. Aš tęsiu angliškai dėl to, kad tai yra mano asociacijos darbo kalba. Ir pirmiausia, aš norėčiau atsakyti į paskutinį klausimą apie robotiką, robotinius įrengius. Ir žinote, kad mes dalyvavome diskusijose apie. Uh, uh, Uh, automatiškai vairuojamus automobilius. Uh, toje darbo grupėje, kuri nagrinėja šių automobilių ateitį iki 2030 metų. Ir mes suprantame, kad šių uh, automobilių bus vis daugiau. Ir tai reiškia, kad ir atsakomybės, civilinės atsakomybės klausimas bus vis aktualesnis. Mes manome, kad motorinių transporto priemonių draudimo direktyva uh, ir ateityje bus tinkamas pagrindas žalai atlyginti ir todėl mes nemanome, kad reikia taikyti atsakomis už produktus draudimo direktyvos nuostatas. Ar tai, kad mes turėsime da, uh, kad mes turėsime automobilį, kurį gali vairuoti be vairuotojų, turės didelį poveikį. Mes manome, kad jei netgi ir sistema gali būti paprastesnė ir proces, visi procesai gali būti baigti greičiau su viena sąlyga be abejo. Uh, kad vis, visos e, šalės, įskaitant ir draudikus, turės galimybę gauti prieigą prie visos su ieškiniu susijusios informacijos. Taigi prieiga prie šios uh, informacijos yra nepaprastai svarbi, ypač kai kalbame apie uh, automobilius važinėjančius be vairuotojų. Ir uh, jūs kalbėjote taip pat apie tai, ar reikia suderinti senaties terminus. Mes manome, kad visiškas suderinimas gal būtų ir panelik sudėtinga užduotis, bet keli kalbėtojai kalbėjo apie tai, kad yra problemų, kurios atsiranda ne dėl to, kad skiriasi taisyklės, bet dėl to, kad patys e, ieškinių nagrinėjimo procesai gali būti labai sudėtingi kai kuriuose valstybėse narėse ir todėl gal mes galėtume daugiau problemų spręsti, e, spręsime būtent šią problemą. Uh, Toliau jau buvo kalbėta ir apie tai, kad yra, žmonės mažai žino apie uh, skirtingas sistemas, apie tai, kokie sentės terminai galioja. Ir čia iš tikrųjų galima būtų tiesiog uh, skleisti daugiau informacijos apie tai. Labai trumpai, ponia Liubreton. Aš atsakysiu jūsų klausimą klausimu. Taigi, o kodėlgi neharmonizavus taisyklių? Aš suprantu, kad vis, mes visi esame prisirišę prie savo nacionalinių teisės sistemų, aš esu teisinkas ir tą puikiai suprantu, bet aš manau, kad mes čia kalbame apie teisę ir tiek, kiek teisė padeda mums apginti mūsų vertybės. Ir iš esmės kalbame apie labai praktinius dalykus. Praktiniai, bet tie dalykai vis dėlto gali labai svarbiai paveikti žmonių gyvenimus. Uh, E, ir gali pridaryti jiems žalos, e, jei mes nesupaprastinsime kai kurių taisyklių kai kuriuose šalyse. Ir ypač tai pasakytina apie senaties e, terminų taisyklės. Jūsų pasiūlymas. Ir aš susipau su visą pagarbą. Da, a, atsižvelgia į nukentėjusių šalių teisės, bet aš manau, kad jei mes galime surasti sprendimą, kuris padėtų mums patobulinti dabartinę situaciją, tu kodėl nepasirinkus tokio sprendimo, ypač jis iš esmės nepakenks nacionalinėms sistemoms. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Taigi aš norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams, įskaitant ir ponia, poniai Papetas, kuri virtualiųjų būdų dalyvavo šiame posėdėje. Taip pat dėkoju vertėjams už tai, kad jie dirbo ilgiau nei buvo numatyta ir dėkoju visiems už vertingus įnašus į mūsų diskusiją.